komisijai dėl kovos su nusikaltimais laukiniai gamtai. Dabar penkioms minutėms teiksime žodį vienam iš klausimo autorių, ponui Gerbrandžiui. Prašau. Ačiū pirmininkė. Maždaug prieš du metus man didelį nerimą sukėlė statistiniai duomenys apie Afrikoje nužudytus raganosius ir e, tas skaičius smarkiai padidėjo, brakonieriai 300 raganosių nušovė Afrikoje, ne tik raganosių, taip pat e, nelegaliai yra medžiojami drambliai 40 tūkstančių per metus, taip pat gyvatės, paukščiai, ropliai, netgi medžiai ir kiti augalai yra naikinami neteisėtai. Pagrindinė to priežastis yra didžiulė rinka brakonierių produktams Pietričių Azijoje. Tai per metus šios rinkos apyvartos sieka 15 milijardų eurų. Tai yra ketvirta pagal apyvartą nelegalių, e, nelegalios prekybos rinką pro narkotikų ir kitų e, nelegalių meno kūrinių kopijų pardavimo. Aš džiaugiuosi, kad komisija įtraukė šio klausimo svarstymą į savo veiksmų planą. Praėjusiais metais buvo svarstamas bendradarbiavimas su Kinija, kovojant su brakonieriavimu. Tačiau dedamo pastangų nepakanka, tai rodo ir 2013 metų duomenys, per kuriuos e, brakonierystės mastas markiai padidėjo nuo 2009 metų. E, pastebima didėjanti tendencija. Dešimtaisiais metais buvo nušauta 300 raganosių, o pastaraisiais metais jau 1000 2013-aisiais. E, dabar e, vykdomų vienarbiavimo priemonių stabdant brakonierius nepakanka, reikia papildomų. Žudomi patys e, žinomiausi laukinės gamtos e, gyvūnai, kurių žudimas tam tikrą prasme yra simbolinis ir atitinkama rinka brakonierių produktams auga ne tik Azijoje, taip pat ir kitose pasaulio šalise turime šiuo reiškiniu taip pat kovoti ir dėja mūsų valstybės narės šioje neteisėtoje prekyboje atlieka pakankamai svarbu vaidmenį kaip paskirties arba tranzito šalis. Pavyzdžiui, Niderlanduose šiuo metu padėtis yra tokia, kad neseniai buvo aptiktas 600 kg sterblinių gyvūnų krovinys 600 kg koralų ir 5 tūkstančiai leisgyvių jūros arkliukų. Taigi manau, kad Europos komisija kovodama su e, šią kontrabandos formą turėtų imtis daug aktyvesnių veiksmų. Brakonierystė taip pat e, daro didžiulę socialinę žalą, nes lengvas uždarbis e, vilioja įvairaus plauko nusikaltelius prekeivius narkotikais ir tokiu būdu vėjais paleidžiama milijardinė e, vystomoji parama. Manau, kad komisija šioje srityje turėtų parengti atskirą veiksmų planą, kuris būtų pakankamai didelių užmojų. Reikėtų gerinti taip pat ir ekspertinius gebėjimus. Nusikalteliai turėtų būti persikėmi daug energingiau, o dabar taikomos bausmės iš tiesų yra jokingos. Čia turime kalbėti apie organizuotą nusikalstamumą, vieną iš jo rūšių ir turime kovoti su jie, taip pat kaip ir su kitomis organizuoto nusikalstamumo apraiškomis reikėtų Europolo atskiro padalinio, kuris kovotų su brakonierių vykdomais nusikaltimais, nes padėtis iš tiesų yra labai rimta. Turėtume pasinaudoti Europos e, prekybos politikos svertais tam, kad veiksmingiau kovotume su brakonierystė. Tai galėtų tapti veiksminga priemonė kovojant su nusikaltimais laukiniai gamtai. Turėtume įsteigti tam tikrą fondą, kurio lėšus būtų naudojamas atskirų teritorijų apsaugai. Baigdamas noriu paklausti, ko mes kaip politikai esame verti, jeigu sėdėme sudėję rankas ir nieko nedarome, leisdami nusikaltelėms niokoti laukinę gamtą ir žertis milijardinius pelnus 2014-aisiais reikia ne tik kalbėti apie šios nusikaltimus, tačiau ir kovant su jais imtis konkrečių veiksmų. Tikiuosi, kad valstybės narės pritars ir komisija artimiaus laiku pristatys e, plačių žmonių veiksmų planą. Pirmininkas, ačiū kolegai komisijos vardu. Pirmiausia, noriu pasisveikinti su komisijos nariu Potočniku ir suteikti jam dabar žodį kalbėti komisijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, dėkoju ponui Gerbrandi ir kitiems Europos parlamento nariams už e, iniciatyvą e, iškelti e, kovos su nusikaltimais laukiniai gamtai klausimą Europos parlamente ir kitose institucijose. Priekyba laukiniais gyvūnais ir augalais tampa vienu, viena rimčiausių problemų E, pasaulyje. Tai daro didelę žalą e, aplinkai, greuna biologinę įvairovę, daugelio valstybių stabilumui ir vystimuisi trukdo. Šias problemas galėsime sėkmingai išspręsti tik tada, jeigu tarptautinės e, organizacijos ir valstybės sutelks pastangas apimdamos ir valstybės, iš kurių tie produktai ateina ir valstybės, į kurias tie produktai eina. Europos Sąjunga ir per savo institucijas ir per CITES tarptautinę konvenciją, kurią reglamentuoja prekybą nykstančiomis rūšėmis, E, jau yra iškėlusi nemažai iniciatyvų. Norėčiau jums pasinaudoti šią progą ir pasakyti, kad Europos komisija nesiniai pateikė pasiūlymą, kad ES galiausiai taptų CITES visą teisę e, nare. Mes tikimės, kad Europos parlamentas sutiks su šiuo pasiūlymu ir tai bus padaryta dar iki rinkimų. Taip pat mes keliame klausimą dėl prekybos laukiniais gyvūnais ir augalais. E, E, dvišaliuose santykiuose. Tik praeitą savaitę mes pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą e, su Kinijos kolegomis ir jame yra kalbama apie nelegalę priekybą laukinės gamtos objektais. Taip pat mes su Afrikos e, 34 valstybėmis kalbame apie tai. Ir pirmiausia, tai yra valstybės, kuriuose yra dramblių. Gruodžio mėnesį 12,3 e, milijonų eurų skiriame MyCase projektui. MyCase reiškia e, dramblių ir kitų nykstančių rūšių e, žudimo optimalus mažinimas. E, Tai bus sutilktos visos manomos pajėgos, kurios leis kovoti su nelegaliu e, gyvūnų žudimu ir priekyba. Bet turime žiūrėti realybėje akis. E, matome, kokios tendencijos vyksta pasaulyje e, paklausa laukinės gyvūnams ir augalams Azijoje yra tokia didelė, kad šią prekybą sustabdyti gali būti labai sunku. Pavyzdžiui, um, raganosio rago kaina yra žymiai didesnė negu narkotikų. Ir kad ir kokių veiksmingų priemonių mes imtumėmės, jos netarnauja kaip atgrasimo priemonė. Uh, E, matome, kad e, ta priekyba dabar pasiekė bumą. Visas Afrikos žemynas yra apimtas. Europa, Europos Sąjunga yra tranzitinė zona, neletai e, ji yra ir galutinės paskirties taškas. Nelegaliai priekybai padeda korupcija, labai plataus masto organizavimas, organizuoti nusikaltimai kelia labai rimtą grėsmę. Kelia grėsmę net taikai ir stabilumui kad mes e, pažabotume susidariusią padėtį, turime imtis labai rimtų priemonių. Negalime apsiriboti tik aplinkosaugininkų grupuotėmis, užsienio reikalų ministrais. Mes turime galvoti ir apie kovą su organizuotu nusikalstamumu, teismų bendradarbiavimą, privataus sektoriaus, policijos bendradarbiavimą. Visiems tempa labai svarbus vaidmuo. Jūsų rezoliucijos projekte yra aptariama daugelis e, aktualių klausimų ir yra raginama imtis e, veiksmingų priemonių. Daugelis valstybių narių, o taip pat ir Junktinės Amerikos valstijos paskelbė, kad bus imtas ryštingesnių politinių priemonių kovojant su laukiniu gyvūnų raugalų prekyba. Europos komisija yra parengusi visą eilę pasiūlymų, kaip ES galėtų šioje kovoje aktyviau dalyvauti. Šiuos pasiūlymus mes išdėstysime komisijos komunikate parlamentų ir valstybėms narėms kitą savaitę kitą mėnesį, atsiprašau, e, tą komunikatą aš rengiu kartu su komisijos narėm Malmström ir e, kitais komisijos nariais. Pirmiausia, galėčiau išskirti komisijos narį Pivels. Taip pat mes žinome, kad naujoji EDF, e naujas Europos plėtros fondas, e, tam bus labai naudingas. Mes tikimės, kad ES galės efektyviau kovoti su nelegalia priekyba laukiniais gyvūnais ir augalais. Komunikate bus įvertinamos turimos priemonės sukaupta patirtis ir galvosime, kaip galima pagerinti um, kovą su šiuo reiškiniu ir ES ir visame pasaulyje problemos mastas, kaip aš jau anksčiau sakiau, e, pasikeitė. Todėl reikia naujų idėjų, kad galėtume kovoti su uh, laukinės gamtos organizuotais nusikalteliais. E, mes turime ieškoti uh, būdų padėti valstybėms, iš kurių tie produktai ateina. Mes turime ieškoti alternatyvių pragyvenimo šaltinių tų valstybių žmonėms. Mes matome, kad jau yra priemonių, kurios buvo veiksmi, labiau ar mažiau veiksmingos, bet mes bandysime įvertinti naujas galimybės uh, veiksmingiau dirbti. Be to, balandžio 10 dieną organizuojame konferenciją. Europos parlamento rezoliucija yra labai naudingas indėlis informuojant visuomenę apie šią problemą ir jos reikšmingumą. E, komisijos nariai Malmström ir aš pats e, norėsime su jumis ir kitais suinteresuotais objektais padiskutuoti apie galimus sprendimus. Mes norime užtik, užsitikrinti, kad es, būtume deramai pasirengę atremti šį iššūkį. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ačiū komisijos nariui. Dabar kalbės frakcijų atstovai. Pirmoji Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Tris minutės kalbės ponė Jordan. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjų ir komisijos nariui. Šiandien kalbame apie dramblius, raganosius, tigrus, vėžlius, o mūsų piliečiai, kurie kenčia nuo krizės, galbūt galėtų mūsų rekaištauti, kad mes nenagrinėjame rimtų temų, tačiau ši tema yra rimta, nes priekyba laukinė gyvūnyje ir augalyje e, kelia grėsmę stabilumui, politiniam stabilumui ir įstatymų viršinybei. Turiu pasakyti, kad šioje srityje veikiantys nusikaltėliai yra labai stiprus ir ir ES. Tai nėra tik trečiųjų šalių problema. Tai rodo e, pojamiai padaryti. Europoje. Pagal CITES konvenciją aš pasigilinau į 2012 metų duomenis ir pamačiau, kad yra pateikti 799 e, pranešimai apie tokius sulaikytus produktus. Dauguma jų skirta medicinos tikslams, taip pat sulaikyta nemažai ir dramblio kaulo produktų ir roplių. ES yra ir, gal, ir galutinė paskirties vieta, ir tranzito vieta, ir mes turime e, stiprinti veiksmus šioje srityje įgyvendindami Europos komisijos rekomendacijas. Mums reikia bendro ES teisės akto. Tikiuosi, kad komisija e, parengs e, teisės aktą, remdamasi valstybių narių teisės aktais, taip pat labai svarbu, kad būtų numatytas panašus sankcijų lygis, nes nenorime, kad kai kurios šalis būtų vertinamos kaip e, galimybė prie tokių produktų prekeiviams. Taip pat turime atsižvelgti ir sudėtingą viešųjų finansų padėtį, todėl mano frakcija neremia raginimų steigti naujo fondo šiam tikslui. Lygiai taip pat svarbu yra e, didinti ir šios problemos suvokimą tarptautiniu lygiu. Sitės konvencija galioja nuo 75 metų. Praėjusiais metais jungtinės tautos paskelbė, kad e, nusikaltimai laukiniai gyvūnijai ir augalijai yra tokie pat sunkus kaip e, kiti nusikaltimai. Ir apie tai kalba ir JAF, ir Obamos administracija. ES taip pat turi aktyviai veikti tarptautiniu lygiu. Mes turime būti aktyvūs dalyviai ir turim, galėtume daug ko pasiekti per vystomosios pagalbos teikimą. Mano frakcija remia šią rezoliuciją. Tikiuosi, kad ji padės sumažinti nusikalt, šių nusikaltimų mastus. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad priekyba be paklausos negalima. Aš manau, kad turime labai akcentuoti samoningumo didinimą, nes be paklausos, jeigu nebus paklausos dramblio kaului, tai nebus ir prekiaujama tokiais produktais. Ačiū. Ačiū kolegė. Socialistų demokratų frakcijos vardu dvi minutės kalbės pons Pots. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, su kuriais man teko garbė dirbti šio klausimu. Ši tema yra labai svarbi ir dėja parlamento narių skaičius e, salėje neatspindi tos temos svarbumo. Ir aš nesu taip optimistiškai nusteikęs kaip kiti kolegos. Mažiau nei prieš metus šiuose parlamento rūmose aptarėme ES strateginius tikslus, atsižvelgdami į Bankokė vykusią CITES konvenciją. Jau tada supratome, kad šis klausimas sėtinas ne tik su gyvūnų gerove. Šis dalykas atsiliepia visoms ekosistemoms ir visoms rušims. Ir šiemet, 2013 metais, padėtis labai pablogėjo. Nusikalstamos grupuotės įsitraukė į nelegalę priekybą uh, laukinės gyvūnijos ir augalijos produktais ir iš to buvo pradėta finansuoti ir teroristinė veikla. Jungtinės tautos e, pasiuntė pavojaus signalą. Iš tikrųjų yra kalbama apie 10 tūkstančių, dešimtis tūkstančių gyvūnų. Yra išnaikinta kai kurių rūšių beveik visa pasaulinė populiacija. Norėčiau paklausti, ar komisija kaip nors ketina reguliuoti priekybą laukinės gyvūnijos produktais internete. Manau, kad ten egzistuoja nemažai spragų. Taip pat labai tikiuosi, kad komisija imsis priemonių, kad būtų užkirstas kelias medžioklės trofėjų ir tam tikrų gyvūnų dalių importui. Ačiū kolegai, dabar Alde frakcijos vardu 3 minutės ir 30 sekundžių kalbės ponas Gerbrandis. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariui už jo atsakymus į mūsų užduotą klausimą. Viena vertus džiaugiuosi, klausydamas komisijos nario pažado parengti komunikatą, konsultuotis su, su visuomenė. Tačiau man kilo klausimas, ar šie veiksmai nėra atliekami per daug lietai. Viešosios konsultacijos numatytos balandžio 10 dieną, tai yra po trijų mėnesių, per tos tris mėnesius 10 tūkstančių dramblių gali būti nužudyti ir mes negalime taip ilgai laukti ir kiek ilgai mes galime atostogauti nesimdami jokių greitų veiksmų. Suprantu komisijos nario Potošniko geras intencijas, tačiau tikrai turėtume pereiti į aukštesnį lygį. Pavyzdžiui, mums galėtų tapti Junktinės valstijos Hillary Clinton, kuomet tapo užsienio reikalų ministrė, traukė šį klausimą į nacionalinę darbo atvarkę ir prezidentas Obama lankydamasis Afrikoje taip pat atkreipė dėmesį į brakonerystės problemas ir ne vien dėl to, e, kad reikia saugoti laukinę gamtą pasaulyje, tačiau taip pat ir dėl socialinio, ekonominio e, tokios įsės veiklos poveikio bei organizuoto nusikalstamumo grėsmės. Taigi noriu paraginti komisijos narį dar daugiau energijos skirti šiam klausimui ir ne tik pasirašyti tarpusavio supratimo memorandumą su kolegomis iš Kinijos, tačiau taip pat siekiu, kad komisija, paraginu, kad komisijos pirmininkas Baros aptartų šį klausimą su Kinijos prezidentu e, bei su valstybių vyriausybių vadovais Afrikoje ir kitose pasaulio dalise. Taip pat Europos e, vartotojus turėtume paraginti viešai e, pasmerkti e, tokiais nelegaliais būdais pagamintas prekes, jų nepirktis, kovoti su jų įvežimu. Vakar sužinojau, kad Vakarų Afrikoje išmerė liūtai ir taip pat Vakarų Afrikoje liko labai mažai dramblių gyvenančių laukinėmis sąlygomis. Mums liko tikrai labai nedaug laiko. 2009 komisijos nariai jūs pas pateikite atitinkamos rekomendacijas valstybėms narėms. Aš manau, kad valstybės narės savo ruoštų nepakankamai pastangų deda, nepakankamai pajėgumų skiria tam, kad Europa e, netaptų e, didelės dalies šių nelegalių laukės gamtos produktų paskirties šalimi. Ačiū kolegai. Dabar 2,5 minutės žalių frakcijos vardu ponė Belie kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai kolegos. Šis klausimas žodžiu ir mūsų šiandien aptariama rezoliucija, dėl kurios balsuosime šią savaitę, aš tikiuosi, bus didelė balsų dauguma jį priimta, yra e, politinė reakcija į labai rimtą ir didėjančią tarptautinę problemą, kaip jau sakė mano kolegos. Pone Belijai, gal ir jūs galėtumėt kalbėti lėčiau vertėjų dėliai? Le trafic de la faune et de la flore. E, faunos ir folos neregali priekyba šiandien yra ketvirta pagal mastą pasaulyje po e, narkotikų, e, priekybos žmonėmis ir ginklų priekybos. UNEP ir Interpol vertina, kad mastai šios priekybos siekia nuo 18 iki 26 milijardų eurų per metus. Beveik du trešdaliai miškinių dramblių iš Centrinės Afrikos buvo išžudyti tarp 2002 ir 2012 metų. Ir e, matome, kas dedasi Kamerūne. E, ir kokia dramatiška padėtis susidarė e, Sudane. E, jau matome labai daug, keletą dešimtmečių, kaip nusikalstami tikslai tampa vis agresyvesni. Visos gyvūnų rūšys ir poliarnės meškos ir įvairūs paukščiai ir rykliai ir vėžliai yra atakuojami. Ir mes matome, kad šiandien piratai greuna pasaulinę bilio įvairovę. Ir atlikta daug tyrimų rodančių, kad e, dėl e, tokios veiklos yra finansuojame nusikalstamas, organizuotas nusikalstamumas visame pasaulyje, e, kuris apima ir pinigų plovimą, ir korupciją, ir prekybą ginklais, ir teroristinę veiklą. Ši, dėl šios prekybos jau daugiau negu tūkstantis aplinkosaugininkų žuvo visame, žuvo visame pasaulyje. Aš manau, kad e, šis reiškinys, šis nusikalstamumas kelia grėsmę taikų ir saugumų visame pasaulyje. Interpolas ir kitos tarptautinės organizacijos reikalauja viso pasaulio policijos tarnybų kovoti su e, pasikesinimais prieš gamtą. Ir e, šis pasikesinimas į gamtą ir biologinės įvairovės netekimas E, nesukėlė pakankamai susidomėjimo kol kas pasaulio ir tarptautinės bendruomenės akise. Aš manau, kad dabar 2014 metų pradžioje padėtis turėtų pasikeisti. Europos parlamentas E, turi imtis priemonių ir pademonstruoti savo atsakomybę. ES turi susikurti veiksmingas ir rimtas priemonės. Valstybės narės turi suderinti teisės aktus ir sustiprinti savo muitinės. Mes kreipiamės į tarybą ir komisiją, kad būtų imtasi veiksmų ir pirmiausia, mes kreipiamės į jungtinių tautų organizaciją ir Europol. Nulinės tolerancijos politika turėtų būti taikoma kovojant su šia rykšte. Ačiū. Merci beaucoup. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Labai ačiū, kolegė. Dabar dvi minutės kalbės ECR frakcijos vardu ponė Girling, prašau. Thank you. Uh, firstly, I'd... Ačiū. Visų pirma, savo frakcijos vardu pasakysiu, kad aš palankiai vertinu šią rezoliuciją. Nusikaltimai laukiniai gyvūniai tikrai yra pasibaisėtinas veiksmas ir daugelis mano, kad šis klausimas turėtų užimti svarbesnę vietą mūsų darbo tvarkė. Net teisėtas e, vietinių rūšių e, žudimas, pavyzdžiui, liūtų, dramblių žudimas e, patenka į laikraščių antraštės. Tačiau neturime užmiršti ir mažesnių rūšių, kurios yra labai svarbios regioniai biologiniai įvairovė visame pasaulyje. Jos lygiai taip pat tokios pat svarbios. Pasaulyje priimta daug rezoliucijų, kurios susijusios su vairiomis rytimis. Nenoriu dabar čia jų visų detaliai komentuoti, bet norėčiau pasakyti, kad mano frakcija balsuos už šią rezoliuciją. Ir dar norėčiau paminėti porą sričių, kurios kelia susirūpinimą mano frakcijai. Visų pirma, raginimas derinti teisės aktų šioje srityje ir bendrų sankcijų nustatymas. Aš manau, kad būtų neteisinga per daug akcentuoti tokį požiūrį, nes ne, nebūtų lengva dėl